Manau, kad šis dokumentas nėra tinkamas ir vienintelė tinkama politinė reakcija yra jį atšaukti. Baigdami šią diskusiją. Turėtume konstatuoti, kad buvo pateikti keturi re, e, sprendimų pasiūlymai. Baigėme diskusiją šiuo klausimu, o dabar kitas klausimas, į kurį atsakoma taip pat žodžiu, tai yra klausimas dėl dabartinės padėties susijusios su ES ir Merkosūr prekybos santykiais. Broda, penkias minutės. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Taptautinės prekybos komitetas pateikė šitą klausimą žodžiu. Aš norėčiau pakomentuoti ir Inte Aušuso nuomonę. Darybos su Merkosur valstybėmis buvo pradėtos po 2010 metų ES ir Merkosūro aukščiausio lygio susitarimo, susitikimo. Šitų dėrybų uždavinys susitarti dėl prekybos režimo. Įvyko pakankamai daug dėrybinių raundų, dabar kitos dėrybos dar nėra numatytos, kuriuose būtų pateiktos konkrečios oficialios dėrybinės pozicijos. Dabar komisija turėtų įvertinti likščiolinės dėrybas, kurios vyko iki dėrybų atnaujinimo. Komisija, ko gero, jau įvardino svarbiausias kliūtis, galbūt komisija paaiškins pagrindinius tikslus, taip pat nurodys, kokios galimybės artimiausiame susitikime, kuris yra numatytas Santiago de Čilė 2013 metų pradžiuje. Dabar aš norėčiau išsakyti keletą papildomų minčių savo vardu. ES yra svarbiausias Merkosur valstybių prekybos partneris ir prekybos apyvarta su šiomis valstybėmis sudaro maždaug 23 procentus. E, prekyba leidžia skatinti taip pat ir tiesioginės investicijas, bet to ES ES Merkusur yra antrasis pagal svarbą investicijų partneris. 2011 metais e, padidėjo investicijos iki 55 milijardų. Todėl atrodo, kad iš tikrųjų verta siekti prekybos susitarimo su Merkosur valstybėmis, kadangi čia augimo potencialas yra neišsemiamas. Tačiau šitas klausimas iš pat pradžių buvo netinkamai suformuluotas, darybos buvo pradėtos prieš dešimtmetį, po to buvo sustabdytos, kadangi buvo manoma, kad vis tiek nepavyks pasiekti sėkmės, o prieš dviejus metus darybos buvo vėl atnaujintos. Abi pusės siekė pratesti darybas, Tačiau vis dėlto atrodo, kad Merkusūr valstybių e, nuotaikos yra labiau protekcionistinės. O tai yra nepakankamai geras ženklas, galvojant apie šito darybinio paketo komercinę sėkmę. Merkusur kuria E, uždarą prekybos erdvę ir nebūtinai atsiveria prekybai į išorę. Atrodo, kad šio regiono valstybės yra susiskaidžiusios - Meksika, Čilė ir kitos valstybės pasisako už savo prekybos, už prekybos atvirumą. Tačiau kitos valstybės - Brazilija, Argentina ir kitos nepasirašo laisvos prekybos sutarčių ir laikosi nuostatos, kad būtina plėtoti uždarą prekybos sistemą. Todėl e, perspektyvos pasirašyti prekybos sutartį yra pakankamai niūrios. Norėtume kad komisija mus informuotų apie situaciją, apie ketinimus, apie nuostatas ir apie tai, ar verta siekti dėrybų pratesimo, turint omenyje, kad iš tų dėrybų nežinia, ko tikėtis. Bet to, ar mes galime kaip nors padėti komisijai ir užtikrinti, kad Merkusūro valstybėse būtų pakeistas požiūris į prekybos santykius ir kad būtų pasiektas mums visiems priimtinas uh, rezultatas. Aš tikiuosi, kad situacija galėtų pasikeisti, tačiau jeigu ne, mes neturėtume švaistyti savo energijos, savo išteklių, nors, žinoma, ta prekybos, tas prekybos atsverimas Merkusūro valstybėms yra labai svarbus. Komisaras Digucht. Uh, uh, Pone pirmininke, <coughs> gerbėmiai parlamento nariai, būtų sažininga sakyti, jog ES e, ir Mercosur šalių asociacijos sustarimo dėrybos nepasistumėjo į priekį. Žinoma, mes nuveikėme tikrai daug nuo 2010 metais e, e, dėrybų atnaujinimo ir beje Mercosur šalis taip pat daug pastangų dėjo. Šiuose dėrybose daugiausia buvo dėmesio telkiama normatyvėje sustarimo dalį dėl principų, kurie turėtų sudaryti uh, E, abiejų šalių įsipareigojimų pagrindą. Tai yra labai svarbus klausimai ir mums pavyko pasiekti didelės pažangos dėl kai kurių labai svarbių e, e, skirsnių, tokių kaip investicijos ir tam tikros, tam tikros paslaugos jų teikimas ir panašiai. Tačiau dar kai kurių dalykų nebuvo sutartas, suderinta. E, pozicijos suderintos dėl, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų, žemės ūkio produkcijos ir panašiai, ir dėl kai kurių prekybos barjerų. Aišku, kad dabartinės mechanizmas pasiekė savo ribas, tą pripažino abi dvi dėrybų pusės per, per minėt, visus dėrybų raundus. Ir dabar ES nori e, toliau tęsti tas dėrybas, kad e, būtų atvertos e, e, rinkos, abiejų šalių rinkos, laisvai prekybai, e, laisvam judėjimui prekių abiejose, į, abiejose pusėse. Ir dabar taip pat yra ruošiamasi pasikeisti pasiūlymais dėl patekimo į rinką pačiu aukščiausių lygmenių. Ir dėl to kitą savaitę dalyvausiu Merkozur šalių susitikime, aukščiausio lygio susitikime Santiagė, Čilėje 2013 sausio 26 dieną. Reikia turėti omenyje, kad situacija Merkosur šalyse yra sudėtinga ir tai be abejo daro įtaką ir mūsų dėryboms. Pirmiausia, klausimas, kas, turi, kas įeina į Merkosur e, mechanizmą ir kas ne. Pavyzdžiui, e, Paragvajaus e, narystės sustabdymas, taip pat Bolivijos ir Urugvajaus laikinas įstojimo, e, prisijungimo ilgas procesas gali turėti irgi papildomų, sukelti papildomų kliūčių dėryboms. Taip pat e, vis dar yra Merkozur šalyse linkstama vykdyti tam tikrą protekcionistinę politiką e, kai kurių prekių atžvilgių. Ir tai, aišku, taip pat kliūdo atverti, visiškai atverti rinkas. Ir aš, aišku, atkreipsiu dėmesį į šios klausimus. Čilėje kitą savaitę E, kad visi, visos šalis sutartų dėl e, esminių klausimų, kurie dabar e, strikdo dėrybų procesą. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, nepaisant visų tų kliūčių, Europos komisija yra pasiryšusi toliau, ambicingai ir nuosekliai dėrėtis. Toks susitarimas prekybos sustarimas turėtų didžiulės naudos abiems regionams norint ir ES piliečiams, ir verslui, ir taip pat komisija informuos tolesnė, apie tolesnės dėrybos, tolesnę dėrybos, dėrybų eigą. Remdam, rengdamasis sustikimui Santijage, Aš su kolegomis e, e, regiono, Merkozūrė regiono kolegomis aktyviai bendradarbiausiu ir palaikysiu ryšius. Ir aišku, dar bus įvairių e, kliūčių, įvairių sunkumų keičiantis pasiūlymais dėl patikimo į rinką. Greičiausiai mūsų partneriai nepateiks šių pasiūlymų per artimiausias porą savaičių, tačiau bus dedama didelės pastangos, kad tos dėrybos baigtųsi kiek manoma greičiau, kadangi jos turi didelės politinės didelę politinę įtaką. Žinoma, nebus mums taip pat e, lengva e, pateikti savo pasiūlymus, nes neaišku, kaip elgsis mūsų dėrybų partneriai dėl protekcionistinių taisyklių. ES artimiausiomis savaitėmis ar mėnesiais turės pasirinkti, ar reikės tęsti, daryti spaudimą e, partneriams Merkozum šalims, ar e, toliau laukti, ar e, kreiptis į PPO. Yra akivaizdu, kad įvairios priemonės, buvo, kurių buvo imtasi Merkosur šalise, ypač Argentinoje, bet ne tik tai Argentinoje, E, jos taip pat darys didelę įtaką mūsų dėryboms. Taigi e, mums, e, mes dar susidursime su esminiais lemiamais momentais, tačiau manau, kad mes abi dėrybų šalis suvokia tų dėrybų svarbą ir apie tai mes diskutuosime kitą savaitę Santiege. Ir kai tik tai bus proga, aš jums pateiksiu informaciją apie to, to susitikimo eigą ir rezultatus. Dėkui. Ačiū. Dabar ponas Salafranka. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiam ponai. Šis deba, ši diskusija labai laiku pradėta, kaip sakė komisaras. Greitai vyks Santiagė, kitą savaitę Santiagė vyks Eurosur Europos Sąjungos viršūnų sutikimas. Peržiūrėdami situaciją, matome, kad Meksika ir Čilė turi susitarimą gruodį buvo e, ratifikuotas e, sustarimas su Centrinė Amerika, net su Kuba yra žengiama į priekį ir netgi Madride aš kaip pranešėjas buvau susitikęs su komisaru ir komisijos pirmininku, kad būtų vėl atnaujintos šios dėrybos. Komisaras pasakė, kad iš tikrųjų ES labai svarbi, e, svarbus e, subalansuotas susitarimas kuriame būtų atsižvelgiama į visas svarbės, visus svarbus punktus. Jūs, komisarė, kalbėjote apie Merkosur politinę situaciją. Iš tiesų, e, atnaujinus dėrybas, iš Merkosur. Dėl Merkosur kalties mes negalime pateikti tokio pasiūlymo, kuris būtų geresnis negu 2004 metų. Žinoma, krizę Paragvajoje, Venezuelos įsitraukimą. Taip pat žinome, komisarė, kad uh, tie jautrūs, tie sudėtingi produktai yra tik sudaro tai 10 procentų. Komisarė, kaip manote, ar Merko, iš Merkosur šalių pusės yra politinės valios pasirašyti šį susitarimą? Ir jeigu e, padarysime išvadą, kad nėra politinės valios, kokiosgi bus alternatyvos, komisarė, kaip manote, ar reikėtų sudaryti sutartį su tomis šalimis, kurios pareiškia norinčios e, pateikti konkretų dėrybinį pasiūlymą, kalba apie Braziliją, Urugvajų, Paragvajų, nes pirmininkė komisarė, kai yra politinės valios, visą laiką bus rastas ir kelias. Ačiū. Ačiū. Pana Susta. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Mes INTA komitete norėjome, kad parlamente tęstųsi diskusijos, nes mūsų nuomonė yra labai svarbu jas tęsti, nes ES ir Mercosur susitiks kitą savaitę, jūs susitikime, taip pat ir Eurolat Santiagė neseniai lankėsi, taigi mes norėjome Europos parlamentus tik tam tikras gairės šią temą, bet suprantame, kad tai nėra vien tik tai priekybinių e, srautų klausimas. ES ir tos Latino Amerikos e, dalies ryšiai yra pirmiausia susiję su ES ir kitų užatlantinių jėgų e, santykiais. Ir globalizuotame pasaulyje mums reikia strateginių sąjungininkų. Su e, Kolumbija, Čile, Peru ir Meksika jau mes turime susitarimus ir suprantu, kad ES tikrai yra labai svarbu pateikti stiprų pasiūlymą šiai pasaulio daliai, nes tai galėtų būti didžiausia laisvos priekybos erdvė visame pasaulyje. Suprantame, kokios yra kliūtis ir tos kliūtis kyla ne iš ES. Aš labai džiaugiuosi dėl komisijos padarytų pastangų, įdėtų pastangų. Informacinė sistema iš tikrųjų um, padeda mums gauti informaciją, e, bet mes labai griežtai nustatome apribojimus, pavyzdžiui, kai kuriuose šalyse, tarkime, Argentinoje, Braz... Taip pat Brazilija kelia problemų, nes jie imasi protekcionistinio požiūrio ir dažnai politinio požiūrio, o ne prekybinio požiūrio. Žinoma, tai yra politinis klausimas, bet siūlau, mes kaip parlamentas turėtumėm e, pasiūsti ženklą, kad mes esame už dėrybų atnaujinimą, tam, kad kuo greičiau galėtume pasikeisti pasiūlymais ir eiti į priekį. Ačiū. Kazak. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Atrodo, kad šitas klausimas yra labai sudėtingas. Santykiai tarp ES ir Merkusūro valstybėmis, e, tie santykiai turi ir politinį atspalvį labai svarbu aptarti tiekimo klausimus, importo klausimus. Tad toksai susitarimas taip pat kainuotų ir ES gamintojams. Labai svarbu kovoti su protekcionizmu šiuose valstybėse, bet to užsienio investitoriams, investuotojams yra pasiūsis labai aiškus signalas, kadangi konkursą energetikos uh, srityje laimėjo vietos įmonė Labai svarbu, kad šiuose valstybėse būtų laikomasi žmogaus ir demokratinių teisių. Ir be to mes manome, kad žmogaus teisės demokratija ekologijos nuostatos turi būti įtrauktos į šį galimą susitarimą su Merkusur valstybėmis. Jeigu ES nori vykdyti apdairę politiką ginti demokratinės ir žmonių, žmogaus teises turėtų labai griežtai suformuluoti savo poziciją artimiausiame aukščiausio lygio susitikime. Be to reikėtų aiškesnio ir aiškesnės struktūros pozicijos siekiant įveikti visas iškiausias kliūtis. Gerbimi kolegos, jau dešimt metų vyksta darybos su Merkusūru. Kaip ir su Kolumbija ir Peru, mes čia susidurėme su neoliberalizmo apraiškomis. Pasiūlytas susitarimas yra nesuderintas, kadangi čia kalbama apie įvairiausius produktus, be kitoko ir žemės ūkio gaminius Šios valstybės į Europą, Europą žvelgia kaip į grūdų sandėlį ir nori, kad būtų į tas valstybės eksportuojamos žaliavos. Mes, norėdami paspartinti šitas dėrybas, turėtume vis dėlto apdairiai įvertinti situaciją. Mano frakcija pasisako prieš tų dėrybų atnaujinimo spartinimą, bet to Paragvajoje įvyko valstybės perversmas, Venezuela ir Bolivija, Čilė, Peru, Ekvadoras yra asocijuotos šito regionų valstybių sąjungos narės. Šiame regione vyksta esminiai politiniai pokyčiai, Be to, praėjusią savaitę mes balsavome dėl bio piratavimo teisės aktų. Be to, reikėtų atsiminti, kad e, intelektinės nuosavybės apsaugos klausimai šiame regione yra nesprendžiami, bet to regione pusiausvėra keičiasi labai greitai. Mes pasisakome už didesnį regioninį integravimą pasakome už suderintas darybas, kuris leistų, leistų rasti atsakymus į visus iškilusius klausimus. Dabar žodžio prašo ponia Maklarkin, kolegos e, susitari, ES ir Merkozur sustarimo E, nauda yra akivaizdi, kuri teiks naudos, jie akivaizdi mūsų vartotojams ir milijonams žmonių Merkosur šalise. Tačiau trejus metus vyksta dėrybos ir abi dėrybų šalis turi e, tas dėrybas toliau stumti į priekį. Abi dėrybų šalis yra pasiryšusios. E, e, Kiek manoma, iš, kiek manoma greičiau sudaryti tą sustarimą ir gauti naudos. Tačiau uh, E, yra e, dar dalykų, į kuriuos mes negalime užsimerkti, pavyzdžiui, Argentinoje vykdomi teisės, žmonių, žmogaus teisų pažeidimai. Ir taip pat įmonių e, importuojančių į Argentiną savo produkciją teisų pažeidinėjimas, veiklos kliūtis. Mes baiminamės, kad tokios e, e, diskus, e, to, tokie nederami santykiai, priekybiniai santykiai toliau skatins Britų įmonių veiklos, kliūtis veikl, Britų įmonių veiklai. Ir dėl to mums reikia kiek manoma greičiau priimti tą sustarimą, kad taisyklės pagaliau būtų visiems žinomos. Uh, Aš norėčiau pasinaudoti progą ir pakalbėti apie Braziliją. Brazilijos BVP sudaro 2,48 trilijonų dolerių. Palyginim pasakysiu, kad Junktinės karalystės BVP sudaro 2,43 milijardus dolerių. Tačiau skirstumas yra tai, tas Junktinės, Junktinės karalystės ekonomika sudaro 27 procentus Brazilijos ekonomikos. Brazilijos 37 procentai prekybos apyvartos tenka Latino Amerikai ir Centriniai Amerikai. Tai yra palyginama su 40 procentų prekybos apimčių Junktinėje karalystėje su ES. Tačiau šitas skaičius nereiškia, kad tie 37 procentai su Merkusūro valstybėmis verstų Braziliją galvoti įstoti į politinę sąjungą. Priešingai pasakysiu, kad Junktinė karalystė, kur profesionalus valdančiosios partijos politikai mano, kad tie 40 procentų Junktinės karalystės prekybos apimčių su Europos Sąjunga, tos apimtys be kitako mažėja, jau yra pakankamas aksinas ir paaiškinimas, kodėl reikėtų siekti politinės sąjungos su Europos sąjunga. Šitas argumentas yra keistas, tuščias ir visiškai nepateisinamas. Aš manau, kad šitas požiūris būtų per, bus peržiūrėtas. Ačiū, kolega Šolcas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Politinio integracijos projekto Latino Amerikoje žingsniai ir tempai yra tikrai įspūdingi. Tai yra, jie turi didelę e, įtaką visiems globaliems procesams. ES turi atitinkamai elgtis. Merkozur šalis e, yra nepaprastai reikšmingos e, šiame procese ir mūsų partneriai, mūsų į savo prekybos erdvę į savo ekonominę erdvę. Mes turime visokiojopai remti tą e, asociacijos tai susitarimą. ES su, e, puiku, kad ES su Brazilija ir kitomis e, Merkosur šalimis sutarė dėl pagrindinių būsimojo susitarimo elementų, kad būtų sustiprinta daugia šalė priekybos, pasaulinė priekybos sistema tačiau tam reikia ir peržiūrėti, tam reikalinga peržiūrėti ir dabar egzistuojančią doktriną ir atitinkamai e, savo dėrybų e, aspektus derinti ir lyginti ir su, pavyzdžiui, to, tų pačių šalių vykdytomis dėrybomis su jungtinėmis valstijomis. Mums reikia, kad visi partneriai pasaulyje laikytųsi tų pačių principų, E, investuotų į mokslinius tyrimus, į švietimą, e, kovotų su skurdu ir e, laikytųsi aplinkosaugos standartų ir panašiai. Mano partija pasisako už tokio pobūdžio sustarimą ir prieštarautų sustarimui, kuris pažeistų tokius principus. E, mūsų partnerių politiniai sprendimai, e, pavyzdžiui, Brazilijoje ir Argentinoje, rodo, kad ten labai aiškiai ir įdėmiai stebimi e, procesai ir Junktinėse valstijose, ir ES, ir Merkozur šalis, jų visuomenė nori pasimokyti iš tos krizės ir nedaryti mūsų klaidų. Dėkui. Pane Dauts. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Dėrybos buvo nesėkmingos ir mes iš tikrųjų dėkojame komisarui, kad e, mums pranešė, kokia dabartinė padėtis. Komisarė, šiandien sakėte, kad e, dėrybose reikia pasiekti tą e, lygmenį, kuriame turėsime nuspręsti, ar pasikeisti pasiūlymais dėl prekių ir paslaugų patekimo į rinką. Šiandieną norėčiau priminti, kad E, potencialus rezultatas šito susitarimo tokiom šalim kaip Šiaurės Airija ar kitom šalim, kurios labiaus, kur, kurios, kuriuose labai šis žemės ūkis gali būti labai e, neigiamas. 30 milijardų eurų žemės ūkija gali kainuoti šitas susitarimas. Tai yra labai dėlė kaina. E, komisarė, norėčiau jūsų patikinimo, kad žemės ūkis nebus paukotas tada, kai bus teikiami pasiūlymai dėl prieigos prie rinkos. Jūs šiandien pasakėte savo pasisakymą, kad siekėte subalansuoto, visapimančio ir e, tinkamo e, susidarimo su Merkasur. Ar galėtumėte e, patikinti Šiaurės Airijos žemės ūkį, Šiaurės Airijos ūkininkus, kuriems aš atstovauju, kad šitoje e, globalizuotoje visuomenėje, kur ir taip e, sudėtinga žemės ūkio e, situacija, o komisijos atstovai per mažai dėmesio teikia maisto produktų gamybai kad jūs apsaugosite žemės, apsaugosite ūkininkus ir Šiaurės Arijoje, ir visame, visoje Europos Sąjungoje. Ačiū e, dabar skiri pasisakantieji Ponas Fielner, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mane džiugina, jog Europos parlamentas pasisako už dėrybas, mano, kad jos reikia tęsti. Tai yra iš tikrųjų gana kontroversiškas klausimas parlamente, bet faktas tas, kad jeigu sustiprinsime santykius su Mercosur, mes tikrai labai daug laimėsime. Kalbame apie 800 milijonų žmonių kartu šia, Pietų Amerikoje ir Europos Sąjungoje. Tai bus tikrai sudėtinga, nereikėtų nuvertinti dėrybų su sudėtingumo, nes iš tikrųjų dėja žemės ūkėje protekcionizmas labai didelis vyrauja žemės ūkio srityje, bet e, Pietų Amerikoje pramonės sritis yra protekcionuojama. Bet būtent todėl šios dėrybos galėtų tapti labai gerų sandorių Nes Merkosur ir ES viena kitą papildo, mes e, galėtumėm iš tikrųjų eksportuoti žemės, importuoti žemės ūkio produktus, o mūsų pramonės produktai galėtų būti eksportuojami e, į, į e, Pietų Ameriką ir gautumėm pigesnius žemės ūkio produktus ir atvirkščiai Merkosur gyventojai galėtų gauti paslaugų ir prekių už daug geresnį mažesnę kainą. Taigi, dažniausiai sunkiausia susidėrėti dėl e, pelno. Dėl to, kas susijęs su pelnu. Būtent todėl norėčiau paskatinti komisiją nenuleisti rankų ir mm, rasti planą B. Čia yra mm, gal, praktiškai pirmas kartas, kai mes derame su visų regionu, esame dėrėjęsi su Azija, bet vis tik tai buvo ne tas pats, iš tikrųjų yra sudėtinga dėrėti su visų regionu. Ir, pavyzdžiui, galbūt galima būtų E, pirmiausia, kalbėti apie Braziliją, galbūt galima e, su ją atskirai dėrėtis kažkaip tai, nes iš tikrųjų jiems reikia mūsų produkcijos. Taigi, reikia leistis į šitas sudėtingas dėrybas, bet surasti ir B planą, kad neužstriktumėm šiame procese. Ačiū, ponas Langė. Pirmininkė komisarė, gerbiami kolegos. Ši diskusija man svarbi dėl trijų priežasčių. Mes norėtume pasiūsti signalą, norime parodyti, kad norime bendradarbiauti su Merkusūro valstybėmis, kadangi dalyjamės tomis pačiamis bendromis vertybėmis, kovojame prieš nedarbą, skurdą. Būtent tą ir daro Brazilijos vyriausybė, yra daug bendrumų, vyksta geras verslo bendradarbiavimas, todėl reikalingas ir platesnis, stipresnis prekybos srities bendradarbiavimas. Be to, labai aišku, kad mes turime apsispręsti dėl dėrybų ateities. Pirmiausia, turėtume pagalvoti apie tai, kokios valstybės nori Mm, dėrėtis bendrame krepšelėje su ES, Portuga, e, Bolivija, Peru, ar jos taip pat yra tarp šių valstybių. Be to reikėtų išsiaiškinti, ką pateiksime dėryboms kaip dėrybinį turinį. Reikia patenkinti ir ES lūkesčius, ir Merkusur valstybių lūkesčius. Reikia apsispręsti, labai greitai, o po to išsiaiškinus situaciją pasakyti taip arba ne. Negalima ir toliau toleruoti dešimties metų dėlsimą. Ačiū, ponia Weber. Šiuo metu jos nėra salėje, ponas Vlasak. Předsedo, pane komisaři, myslím, že... Ponia pirmininkė, ponia komisarė. Manau, kad atvirai galime pasakyti, kad dėrybų tempas yra labai lėtas. Rezultatai, pasiekti rezultatai yra labai nekokie. Aišku, kad vidinė Merkosur situacija, iš jos negalime daug tikėtis, tačiau turime bandyti dėti visas pastangas. Europos parlamentas turi toliau remti ambicingą e, ir kiek manoma greičiau priimamą e, asociacijos susitarimą. Ir mums reikia išvengti protekcionistinių priemonių Argentina, Brazilija, ypač automobilių pramonėje, vyno pramonėje imasi tokių priemonių, jos turi keisti tokią praktiką. Mums reikia glaudesnė bendradarbiavimo, taip pat ir PPO kontekste, kad e, išvengtume tokių priemonių taikymo ateityje. Ypač reikia sutelkti į Venezuelą šios šalies e, prisijungimas prie e, naujojo mechanizmo be abejo e, situaciją dar labiau pablogins, padarys ją sudėtingesnę, tačiau mums reikia stengtis, kad Europos pramonė ir Venezueloje turėtų laisvę veikti ir dėl to mums reikia, kiek manoma, labiau ginti mūsų ekonominius interesus ir šioje šalyje. Dėkui. Ačiū ponas Vėba. Atsiprašau, ponas Paška. Krainė Južnėje Amerikai združenė v colnej. Ačiū. Pietų Amerikos valstybės, e, Merkozur šalis yra viena iš pagrindinių ES prekybos partnerių. 2009 metais Brazilijos e, e, prezidentas Da Silva parodė, išreiškė aiškę valią su, plėtoti prekybos santykius su ES. Ir nuo 2010 metų vyksta dėrybos dėl susitarimo su Merkosur šalimis, tačiau dar daugelį klausimų reikia išspręsti. Šiuo metu mes e, turėtume pabrėžti savo valią toliau stumti į priekį dėrybas. Ir, e, Galbūt Santiege įvyk, įvyksantis susitarimas e, e, mums suteiks naujų impulsų šiuose dėrybose. E, ES 500 milijonų vartotojų ir 300 milijonų e, Pietų Amerikos vartotojų šis sutarimas turėtų e, stipriai padėti, turėtų atnešti didelės naudos. Ir mums reikia pagaliau išjudinti tas e, santykių stagnaciją iš vietos. Ir aš esu įstikinęs, kad mūsų partneriai taip pat yra pasiryžę laikytis racionalaus požiūrio ir pagaliau atgaivinti tas dėrybas. Dėkui. Ačiū ponui Paškui, dabar ponas Ferrera. Ferrera, pite. Obrigado, senhor presidente. Labai ačiū. Pirmininkė, komisarė. Priekyba gali e, padėti ekonominiam augimui, paspartinti darbo vietų augimą, tačiau jeigu ši priekyba nereglamentuota ir laisvai gali sunaikinti darbo vietas ir aišku aplinką. Tai, kad Merkosūro rinkos bus atvertos konkurencijai, e, ne, e, nenumato, jog bus sumažėjimų. E, tai gali turėti savo pliusų ir minusų. Mes iš institucijos pusės giname šitą poziciją, mes žinome tos pliusus ir minusus. Mes turime panalizuoti tinkamus to regiono mechanizmus. Labai dažnai. Uh, reikia pabrėžti, kad mes neatsisakome savo suverenumo. Tos šalis e, kovoja už savo e, žmonių laisvę, jie yra pasirengę, pripratę prie to, kad reikia kovoti už tokią politiką, kuri gali sužlugdyti ekonomiką ir politiką. Ir jie um, grėsmę mato iš Europos pusės. Svarbu užtikrinti, kad uh, žmonės turėtų teisę apginti savo laisvę ir negalime daryti jokių kompromisų. But uh, whilst I'm not an enthusiast for the European Union, if we must. Ponas Brons, jeigu jau reikia tokio susitarimo, tai jis turėtų būti labiau europinis. Šios e, dėrybos e, su Merkosur valstybėmis rodo, kad e, nėra pagrindinis dėmesys suteikiamas į Europą. Na, o globaliame pasaulyje reikėtų užtikrinti, kad e, prekes ir paslaugos judėtų be kliučių. Turiu pasakyti, kad e, reikėtų daryti viską, kad valstybėse esantis e, pragyvenimo lygis suvienodėtų. Taip pat Nebūtinai kiekviena šalis arba kontinentas um, vis dėlto pasieks tokį patį lygį. PLD. Labai ačiū, ponas Odi. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė. Taip, jums valstybės narės e, suteikia įgaliojimus. Man tik įdomu, galbūt jūs turėtumėte iš anksto jį e, įvertinti. Ir e, dabar ekonominės sąlygos pasikeitė, dabar mes turime daug naujų valstybių narių ir taip pat Lisabonos sutartis nu, suteikia galimybę jums dėrėtis dėl, ir ratifikuoti dėl komercinių sutarčių. Aš esu tikras, kad mes matome, jog du blokai pradeda pas, prarasti pasitikėjimą ES dėl tos netvarkos, kuri pas juos atsirado. Pasižiūrėkime, kas vyksta vietoje. Brazilijos prezidentas sako, kad būtent e, pinigų politika e, kelia jų problemas. Komisarė Barnie, jūs turėtumėte sureaguoti. E, Paragvajus e, negalėjo, jam buvo uždrausta dalyvauti, Venezuelai taip pat ne, nebuvo leidžiama dalyvauti, tai nėra legalu. Ir E, yra daug dalykų, kurie neveikia, taip pat e, nefunkcionuoja teisinė sistema, yra labai daug protekcionizmo, yra Falklando salos, yra daugybė kitų problemų ir mes nemanome, kad šita erdvė e, turi pakankamai demokratinių ir administracinių svertų. Labai ačiū, ponė Janijas. Barnuevo Garcija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu už ir už tai, kad šis istorinis susitarimas būtų pasirašytas, tai būtų unikalus žingsnis į priekį e, Europai. 800 milijonų žmonių gyvena labai sudėtingose sistemose. Ir tas sistemas reikia reglamentuoti labai aiškiai, kaip priekybos sistemas. Tai nėra lengva. Tačiau, kai buvo pasakyta, e, kai 2010 metais Ispanijos vicepirmininkas sakė, kai e, buvo sudarytas e, susitarimas su Argentina, tai visos dėrybos pradėjo, pajudėjo iš mirties taško. Čilma Rusev, aukščiausiasis e, e, įgaliotinis ir e, Argentinos prezidentas ponė Keršnė turėtų rasti formulę, kaip išjudinti šitas dėrybas ir sėkmingai jas baigti. Tai mes turime kliūtis, kurios nėra procedūrinės kliūtis. Ir mano nuomonė, esmė ne vienoje ar kitoje šalyje, o politinėme sustarime aukščiausių lygmenių Komisijos dėrybininkai tą taip pat pasakė. Aš esu EP Merkosur delegacijos pirmininkas ir mums buvo pasakyta, kad ko mums reikia, tai užtikrinti, jog valstybių vadovai išjudintų šias dėrybas iš mirties taško ir aš tikrai tikiuosi, kad e, šis procesas pajudės. Ponas Elvard. Pone pirmininkė, Aš džiaugiuosi galimybę dar kartą išreikšti savo nepasitenkinimą ir nepritarimą šiam susitarimui. Europos ūkininkams tai sukeltų sunkumų. Komisija ketina pasiaukoti dėl pramonės tikslų. Gamybos e, sektoriaus pranašumai būtų pranašus, tačiau iš tiesų ekonominis nuostolis iš tokių susitarimų labai neigiamai paveiktų ūkininkus ir jų sektorių. Iš tiesų jautienos sektoriuje yra stebimi didžiuliai nuostoliai. Be ekonominių e, aspektų reikia kalbėti ir apie apsirūpinimo maistų saugumą. Ūkininkai yra labai svarbus kaimo bendruomenėse. Tie, kurie kritikuoja tokį susitarimą ir sako, kad tai yra žemės ūkio protekcionistinis instrumentas turėtų pripažinti, kad žemės ūkis yra labai svarbus ir taip pat jis yra svarbus visoje ES, ne tik Airijoje. Reikia užtikrinti maisto saugumą. Maisto kiekio poreikis auks didėjant gyventojų skaičiai. Ir tai prisidės ne tik prie kaimo bendruomenių geresnio gyvenimo, bet ir visos ES klėstėjimo. Aš skatinu Jūs komisiją nepaukoti žemės ūkio ir neskirti tiek daug dėmesio kitiems patrauklesniems sektoriams, paukojant ūkininkus. Dėkuoju dabar kolega Nikolson. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis klausimas e, grėsia atverti Pandoros skrynę, ypač kalbant apie ES žemės ūkio sektorių. Ir tai neramina daugelį Aš prieš keletą metų turėjau galimybę lankytis Brazilijoje ir pats savo akimis mačiau, kad nepaisant to, ką sakė komisija tuo metu, nepaisant tų patikinimų, kurie reiškia, kiek Brazilija gamina ir ko, mes pamatėme, kad situacija yra visai kitokia. Leiskite man pasakyti kelis dalykus dėl Brazilijos ir Argentinos. Reikia taikyti tokius pačius standartus kaip ir ES, tokius pačius arba net geresnius. Mes turime pažiūrėti, kokį poveikį sustarimą atneš mūsų jautinos e, sektoriui. Maistas pagaminamas ne pagal ES standartus yra svarbus klausimas. Aš nepakeisiu savo nuomonės, ar tas maistas ateitų iš Brazilijos, Kinijos ar kitos šalies, nepaisant iš kur reikia laikytis labai griežtų ES standartų. Jeigu maistas netitinka tokių standartų, mes turime neįleisti jo į ES. Mes turime laikytis tokios pozicijos, tai turi būti mūsų principinė pozicija, mes neturime pasiduoti jokiam spaudimaičiam. Dėkoju. Ponas Angurakis. Pone pirmininkė, ES spaudžia Mercosur, kad ji pritartų iš, išsamei šiam priekybos susitarimui. ES vykdo imperialistinę priekybos politiką. ES nori pavergti ir palengti žmonės, ji nori įtakoti privatizaciją, pasinaudoti rinkomis ir sužlugdyti vietos pramonę. Taip pat prisideda prie išnaudojimo, ypatingai tų visuomenių neturtingiausių gyventojų sluoksnių išnaudojimo. Parlamento rezoliucija pritarė tokiai monopolistiniai politikai ES. Bandoma išbristi iš krizės pasinaudojant kitais žmonėmis. Tai yra pavojingas, brutalus kelias. Aš tą sakau todėl, kad kyla problemų dėl Kubos vyriausybės kitų šalių, taip pat e, didėja konkurencija su BRICS šalimis ir kitomis valstybėmis. Ačiū. Dabar ponė Kostinger. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Jau ne vienerius metus ES derasi su Merkosur valstybėmis ir jau ne vienerius metus e, bandoma baigti tokias ambicingas dėrybas. Man atrodo, kad dabar vėl kartojasi tas pats, vėl dėrybos įstrigo. ES yra labai svarbi ta Mercosur rinka ir toks susitarimas, kuris atvertų rinkas, toks susitarimas turi didžiulę ekonominę reikšmę. Bet kyla abipusiškumo klausimas, ar iš viso yra įmanomas tokios dėrybos. Studijas, kurias atliko ir komisija, rodo, kad tas pelnas, kurį e, gautų ES pramonė, kažin ar prilygtų uh, E, tiems nuostoliams, kurios patirtų ūkininkai, tai būtų apie 7 milijardai eurų. To reikėtų nepamiršti, apie tai kalbėjo ir kiti kolegos. Žemės ūkio sektorius neturėtų dėl to nukentėti. Dėl to aš dar kartą norėčiau pakartoti e, štai ką. Į priekybos susitarimą reikia įtraukti e, tvarius skyrius, kurie būtų susiję su apsaugos nuostatomis. Uh, iš kitų šalių į ES importuoti produktai turi atitikti tos pačius aplinkos ir kitokius standartus. Mes norėtumėm, kad toks tvarus skyrius būtų privalomai įtrauktas e, į prekybos susitarimą. To pareikalavo Europos parlamentas 2011 m. rugsėjo 27 d. Tai yra svarbu, tęsiant darybas su atskiromis šalimis. Labai ačiū kolegė. Dabar e, suteikiu žodį kolegai Kutaš. Ačiū. Pirmininkė, Mercosur yra aštuntas pagal dydį ES priekybinis partneris. Priekybos apimtis per pastarosius metus padidėjo. 2010 metais ES buvo svarbiausias Merkosur valstybių e, priekybinis partneris, o taip pat ir didžiausias investuotojas. Tokio susitarimo sudarimas reikštų geresnę ekonominę integraciją. Ir tai būtų žingsnis asociacijos susitarimo link. Man atrodo, iš to turėtų naudos abu regionai. Tikrai būtų gerai e, 2010 metais buvo atnaujintos dėrybos, tačiau vis dėlto buvo pasiekta labai ribota pažanga. Aš tikiuosi, kad kitą savaitę įvyksiantis e, susitikimas Santiagė, Čilė, kur dalyvausite ir jūs, komisarė, e, pasižymės tuo, kad e, bus pasiektas spartus kompromisas ir kad šalis bus pasirengusios dėrėtis. Ačiū toliau, panas Dijas e, Damera Garcija. Ačiū pirmininkė. Dėrybos e, vėl prasidėjo prieš e, trejus metus ir aš esu už tai, kad mes pasiektume sėkmingų rezultatų. Norėčiau paminėti keletą faktų. Mercosur yra pati didžiausia pasaulio gam, maisto gamintoja ir tose šalise yra didžiausi energijos šaltinių klodai. E, taip pat tai iš tikrųjų labai svarbu, šios darybos svarbios abioms, abiems pusėms. Mes buvome Brazilyje ir praėjusį rudenį mes matėme, kad yra teigiamų nuotaikų, tačiau jos šiek tiek blankios. Komisarė, jūs sakėte, kas iki šiol yra nuveikta. Sakėte, kad mes pasistumėjome į priekį, e, rengdami reglamentus, tačiau vengiate pagrindinio dalyko, tai yra pramonės ir žemės ūkio skyrių. Mes turime ir čia pas, pažengti į priekį, norėdami apsaugoti savo interesus ir paslaugas. E, trečią kartą e, mes šį rytą kalbėjome apie politinę valią e, Čilėje. Pasižiūrėkime į Merkosur pusės politinį įsipareigojimą, ar jie iš tiesų nori pasirašyti susitarimą kai jūs grįšite iš, kriz, iš Čilės, mes galėsime e, kartu susėsti ir šiuose rūmose pasišnekėti apie tai ir sutelkti savo žinias ir atsižvelgiant į tas žinias nuspręsti, ar mes norime tęsti tas dėrybas ar ne, ar mes mm, bandysime ieškoti galimybių viso to pasiekti dvišaliai susitarimais. Ačiū. Ačiū dabar ponas Merski. Gerbiamas e, ponė Degucht, jūs e, žinote, kokia yra patirtis e, dėrybose tarp Mercosur ir jungtinių valstijų. Ar jūs esate pasirengę kompromisinius pasiūlymus? Žinome, kad tikrai neprofesionalai dalyvavo tame susitarimo pasirašyme, kurį pasirašė komisija ir Mercosur. Jūs uh, turėtumėte neleisti antidempingo tarif, tarifų. Mes turime profesional, turėti profesionalius darybininkus su Čile. Jeigu nebus pasistumėta į priekį pasirašant e, prekybos susitarimą e, tarp Merkosur ir ES, tai reikia pakeisti dėrybininkus. Ačiū. Ačiū kolegė Jekė. Ačiū pirmininkė. Po to, kai mes pritarėme e, dėryboms su Peru, Kolumbija ir Centriniai Amerikai, Amerika, Mes turime daryti viską, kad iš akių nepaleistumėm dėrybų ir su Merkosur valstybėmis. Reikia remtis aiškiais demokratiniais principais, taip pat turi būti užtikrintas ir aplinkos bei kitų standartų laikymasis. Svarbu toliau dėrėtis ir su Brazilija, kuri yra labai sparčiai besivystanti ekonomika. ES e, tai yra svarbu, ji turėtų plėtoti prekybinius santykius su Brazilija. Iš ekonominių santykių naudos turės visi tik tada, jeigu bus laikomasi tam tikrų žaidimo taisyklių. ES priekybiniai santykiai turėtų būti pagristi e, tokiais standartais kaip demokratinė santvarka ir įvairūs standartai, kaip kad aplinkos apsaugos, žmogaus teisės rytyje ir taip toliau. E, Dėl žemės ūkio sektoriaus produktų, jeigu jie yra importuojami ES, jie turi atitikti mūsų standartus, turi būti laikomasi hygienos, aplinkos apsaugos ir kitų standartų. Mes pritarėme dėryboms su Merkosur valstybėmis, jeigu tokių reikalavimų būtų paisoma ir jeigu abiejų regionų e, žmonės turėtų naudos iš šio susitarimo. Ačiū. Santoš. Ponas Kapulas Santos. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia pasveikinti poną Vital Moreirą, INTA komiteto pirmininką, už jo išsakytas pastabas šių diskusijų pradžioje. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolega. Manau, visi pritarėme tam, kad mums reikia skatinti didesnę integraciją tarp skirtingų priekybos regioninių blokų, tarptautinių lygių, nes tai atneša tokių dividendų kaip geresnė, didesnė priekyba ir taika pasaulyje. Neturime pamiršti ir Mekosur. Visa tai atneša naudą tam tikriems sektoriams, tačiau neigiamų dalykų ir kitiems sektoriams. Ypač kalbant apie neigiamus dalykus, aš kalbu apie žmonės ir jų teisės į orumą ir į padorų darbą. E, tyrimai rodo, kad Europos pramonė gali susilaukti geresnių sąlygų tačiau gali kilti problemų vyno gamintojams ir alyvogių aliejaus gamintojams. Aš esu įsitikinęs, kad komisija e, atsižvelgs į šiandien mūsų patvirtinta rezoliucija ir dirbs konstruktyviai ir atsižvelgs į potencialų poveikį, kokį gali atnešti sustarimas su Mercosur. Dėkoju, dėkoju kolegai. Dabar ponas Zalba Bidegan. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Europa turi priekybos sąjungininką Amerikos žemynę dėl kultūrinių, lingvistinių priežasčių ir kitų gerai žinomų ryšių. Tai reiškia, kad mes turime ir toliau stiprinti savo santykius. Konkrečiai Mercosur yra ketvirtas didžiausias prekybos blokas pasaulyje. Jis sukuria 80 procentų regiono BVP ir apima maždaug 250 milijonų žmonių, 750 milijonų žmonių. Praeitie buvo kilę sunkumų, Tačiau dabar mes turime pasikeisti pasiūlymais ir judėti prie mūsų svarbiausio tikslo - asociacijos susitarimo, kurio tikslas yra sukurti stabilę rinką ir pagerinti sąlygas, bendradarbiavimą ir tarpusavio ryšius. Parlamentas dėrybų metu demonstravo savo įsipareigojimą Ir mes turime dirbti koordinuotai, siekdami pačio geriausio rezultato. Norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Pirmiausia, investicijos, tiesioginės užsienio investicijos į Merkosur regioną yra didesnės negu tiesioginės užsienio investicijos į Kiniją, Indiją ir Rusiją. Jeigu mes galėsime apsaugoti ir išsaugoti visą tai, galėsime judėti toliau, kadangi visi mes esame ekonominė prasme susiję ir susidurėme su panašiais iššūkiais. Parlamentas e, pasakė, kaip svarbu pademonstruoti politinę valią, judėti į priekį ir spręsti problemas, su kuriamis susidurėme dėrybų metu. Turime siekti visiems palankaus ir primtino sprendimo ir susitarimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar ponas Lavija. Ačiū, pirmininkė. Atsižvelgusi tai, kad vyksta labai ilgai jau dėrybos e, ir per pastarosius dviejus metus nebuvo pasiekta jokia pažanga, galime pasakyti, kad e, ko gero viskas stringa dėl žemės ūkio produktų. Reikėtų e, suprasti, kad Merkosur valstybės nori užtikrinti, kad ja, ten pagaminti žemės ūkio produktai patektų į ES rinką, na, o ES norėtų palankesnių priekybos sąlygų perdirbtiems produktams ir kitiems produktams. E, buvo dėrėtas ir diplomatinių lygmenių, bet e, vis dėlto, ko gero, daugiausia problemų kelia e, žemės ūkis. Būtų labai sunku uh, ES žemės ūkio sektorių, jeigu čia patektų nauji produktai. Dėl to mes manome, kad reikia laikytis tų e, prioritetų, kurie svarbus vartotojams, būtent e, produktų atsekamumas e, ir kiti reikalavimai. Taip pat nereikėtų sutrikdyti konkurencingumo ES žemės ūkio produktų rinkoje. Uh, Todėl mes manome, kad ir kaip kitais atvejais, kai deramasi dėl tarptautinių priekybos susitarimų, nereikėtų ir čia paukoti ES žemės ūkio sektoriaus dėl tokio susitarimo, nes pa panašu, kad taip gali atsitikti derantis su Merkosur valstybėmis. Labai ačiū, toliau ponas Danton. Ačiū pirmininkė tokie dideli ekonominiai blokai kaip ES ir Merkosur valstybėmis yra suinteresuotos įteisinti prekybinius santykius ir dėl to iš tikrųjų reikėtų pasirašyti prekybinį susitarimą. Jau buvo sakyta anksčiau, kad turime būti labai atsargus. Reikėtų stebėti dėrybas. Taip pat pažvelkime į tai, koks buvo gautas mandatas Mūsų parlamentas, Europos parlamentas teisė tai reikalauja, kad būtų iš naujo persiderata dar dėl mandato. Ar jūs mus galite patikinti, galite mums pateikti garantijų, kad bus laikomasi e, tų standartų, kurie saugo vartotoje? Per pastarosius mėnesius mes supratome, kad Pietų Amerikos valstybės uh, visiškai nesibaido taikyti protekcionistinių priemonių. Mes norėtumėm tokių priemonių, kurios apsaugotų Europos vartotoje. Mes norėtumėm tokių priemonių, kurios užtikrintų sveikatos apsaugą, o taip pat mūsų vartotojai labai svarbu yra ir produktų kokybė. To nepamirškime taip pat. Ah, Pane Gladfelder, gal perikite prie kito mikrofono, panašu, kad šis neveikia tiksliau ponas Gladfelder. Köszönöm, elnök úr. Értelmetlen a Mercosur tárgyalás. Pirmininkė. Manau, neverta tęsti dėrybų su Mercosur. Mes pramušėme, mes susidūrėme su, atsidūrėme į sieną. Uh, ir e, turime politinių kliučių. Jie nacionalizuoja įmonės ir kvesionuoja kai kurių valstybių narių teritorinį integralumą. Ir mes turėtume pripažinti, kad e, šis dalykas tiesiog nes, neišeina mums to padaryti. Ir mm, dėrybinis mandatas taip pat buvo labai neaiškus. Mes turime tęsti dėrybą su tomis šalimis, su kuriomis turime galimybę susitarti. Mums tam reikia naujų dėrybinių įgaliojimų, kurie, kurie atsižvelgtų į tai, jog mūsų žemės ūkio produktai yra e, jautrus, kad būtų atsižvelgta į maisto e, saugos standartus ir e, gyvūnų gerovės standartus. Dabar negalime tęsti dėrybų su dabartiniu įgaliojimu. Labai ačiū. Ačiū ponia e, Heras Karcije. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, Europos e, Sąjunga ES ir Mercosur dėrybos turi būti e, tęsiamos, nes jos abitos suinteresuotos. Tačiau turime turėti omenyje, kokią riziką patirsime atverdami vidaus rinką šioms šalims, ypač jautienos ir vištienos sektoriuje. Žemės ūkio generalinis direktoratas užsakė tyrimą, kuriame aiškiai buvo išsakyta įtaka, kurią gali turėti šis susitarimas ūkininkų pajamos e, sumažės įvairiose valstybėse narėse, tačiau bendras nuostolis būtų 33 tūkstančiai darbo vietų ES. O pasižiūrėjus į ūkininkavimo organizacijų prognozes, tai jos dar pesimistiškesnės nei komisijos. Manau, kad būtų pats laikas padidinti importą iš tų šalių į tuos sektorius, e, kurie neturi E, tam tikrų apribojimų. Ačiū. Dabar perėsime prie, prašau, žodžio procedūros. Pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Patronovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai. Laisvos prekybos susitarimas galėtų labai svariai prisidėti prie ekonomikos, dinamiškesnės ekonomikos ir darbo vietų kūrimo. Tačiau, kaip ir dažnai atsitinka, nukenčia tokiuose dėrybose dažnai žemės ūkis. Dabar kalbame apie ES ir Mercosur priekybos susitarimą. Buvo atliktas 11 metais poveikio vertinimas, kuris parodė, kad toks susitarimas pakenktų žemės ūkio sektoriui. Todėl mes turime atmesti tokį susitarimą. ES ūkininkų pajamos jau krinta ir kyla grėsmė jų gaminamiems produktams. Žemės ūkio e, produkcijos situac... sektoriaus situacija turi poveikio ir kitiems sektoriams. Mes turime užtikrinti, kad mūsų vartojamas maistas yra aukštos kokybės ir pagaminamas nekenkiant gyvūnams. Mes turime išlaikyti stiprų ES žemės ūkio sektorių. Mūsų maisto gamyba turi išlikti nepriklausoma. Tai yra labai svarbus dalykas. Į šiuos aspektus būtina atsižvelgti derantis dėl šio susitarimo. Dėkoju. Ačiū. Ponas Alves. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Komisija negali užsimerkti, vykdydama tokias dėrybas į tai, ką ES patvirtino kovo 11 dieną dėl žemės ūkio ir jos santykio su priekybos susitarimu. Rezoliucija buvo patvirtinta 11 metų kovo mėnesį. Žemės ūkis atlika e, strateginį vaidmenį ES ūkėje, todėl mes negalime aukoti žemės ūkio. Mes turime problemų dėl ūkininkų pajamų, turime problemų dėl maisto saugos užtikrinimo, vis daugiau žemės ūkio teritorijų yra apleidžiamos, tai negali tęstis toliau. Žinome, kokį poveikį tai atneš, kokį poveikį tai turės atskiroms ES zonoms. Mes žinome, kad tokie regionai kaip Azorus, salos išlaiko žemės ūkio sektorių kaip savo strateginį ekonomikos sektorių. Dėkuoju dabar, ponė Tikau. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Yra daroma prielaida, kad 2010 metais sudarytas susitarimas transporto srityje e, atneš tokį pelną kaip 460 milijonų eurų ir e, tuo susitarimu pasinaudos apie 460 tūkstančių keleivių bus taip pat sukurta daug e, darbo vietų, pavyzdžiui, maždaug 280 tūkstančių. Noriu pasiteirauti dėl oro transporto susitarimo su Brazilija. Kokia yra šios susitarimo padėtis? Sausio pabaigoje įvyks ES ir Mercosur valstybių sustikimas. Ar jūs ketinate kelti klausimą ir dėl šio susitarimo su Brazilija? Taip pat noriu pasakyti, kad dėrybos su Merkosur valstybėmis turėtų e, remtis ir bendromis iniciatyvomis dėl atsinaunančių energijos šaltinių. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai tuomet norėčiau suteikti žodį e, komisarui tam, kad jis pateiktų baigiamasias pastabas. Thank you, uh... Ačiū. Pone pirmininkė. Nenustebu išgirdęs išsakytas pastabas iš visų politinių frakcijų. Manau, kad e, dauguma parlamentarų pasisako už tai, kad būtų vedamos rimtos dėrybos su Merkesur, tačiau aišku, e, visada šokį šoka dviese. Tad 2010 e, metais būtent Mergosūras e, norėjo iš naujo pradėti dėrybas ir, e, kaip pradžioje sakiau, nuo to laiko mes padarėme tam tikrą darbą, tačiau atrodo, kad nėra politinės valios šiuo momentu kai ką paukoti. Ar viskas jau prarasta? Nemanau. Uh, nes neseniai Brazilija atliko naują tyrimą tarp pramonės atstovų ir pramonės įvertinimas yra daug pozityvesnis nei prieš porą metų. Tad nebūtinai viskas e, eina, einasi blogai, tačiau šiuo metu mes e, kol kas negalėjome atblokuoti dėrybų. Aš nežinau, kaip viskas vyks, mes laukiame, e, kaip pasiseks susitikimas Santiege. Galbūt tada situacija šiek tiek prašviesės. Dabar apie žemės ūkį. Nenustebu išgirdę šios klausimus, tačiau e, Kodėl manote, kad mums teks paukoti savo žemės ūkį? toks prekybos susitarimas turės būti subalansuotas ir žemės ūkis yra vienas iš tų sektorių, kuris turės būti subalansuotas, tačiau ne vienintelis. Negalima daryti susitarimo tik dėl žemės ūkio produktų, ar tik dėl paslaugų, ar tik dėl e, pramonės prekių. Viskas turi eiti viename. Ir be abejo, reikia išlaikyti pusiausvyrą, reikia viską aptarti su taryba ir su parlamentu. Tačiau kodėl jūs taip gynybiškai nusiteikia? Kodėl um, manote, kad žemės ūkio rinka neina reikiamą linkme. Šiuo metu mes e, turime žemės ūkio produktų eksperto perteklių 7 e, milijardai eurų, to anksčiau niekada nėra buvę. Tad pasistengkite nebūti, nebūti taip e, gynybiškai nusiteikę. Sakėte, kad bus prarasta daug darbo vietų, aš taip nemanau mes sudarysime protingą susitarimą su Merkosur, jeigu jie turės politinę valią tam. E, taip pat daugelis narių paminėjote B planą. Neturime plano B šiuo metu. Ir aš nemanau, kad Merkosūro valstybės taip pat turi kokį nors B planą. Niekada, aišku, nežinote, kas gali būti vėliau, tačiau bet kokiu atveju šiuo metu kalbame apie diskusijas tarp ES ir Merkosur. Visgi laikas bėga ir sutinku su profesorė Morėja, kad mes negalime nuolat taip tęsti, mes e, turime įsireikalauti, kad jie mums pasakytų, ko jie iš tiesų nori ir ką jie gali padaryti, kad pagaliau būtų susitarta tarp šių dviejų labai svarbių ekonominių ir politinių partnerių. Tad palaukime susitikimo Santiagė kitą savaitę ir aš grįžęs jums pranešiu apie jo rezultatus. Ačiū. Labai ačiū, gerbamas komisarė. Na ir baigdami šią diskusiją. Baigiant šią diskusiją norėčiau paminėti, kad buvo pateikti penki pasiūlymai dėl rezoliucijų ir dėl jų balsuosime šiandien. Balsavimas prasidės 12 val. Dabar Tuo ir baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dar beje norėčiau Jums pateikti du pranešimus pirmininko vardu. Visų pirma, pirmasis e, pranešimas yra dėl kompetitingos e, Vokietijos institucijos prašymo dėl pono Kreutzmann imuniteto panaikinimo pagal e, šeštą straipsnį, na ir pagal visą darbų tvarką e, šį prašymą.